Buongiorno a tutti, cominciamo. Labas rytas visiems, pradėkime. Dabar išklausysime kandidato, kurį e, pasiūlė Slovenijos valdžios institucijos. Sveikinu Milano Martiną C vyko, kuris atvyko pas mus. Procedūra galios kaip ir vakar, 5 minutės pradiniam kandidato pasisakymui, paskui 20 minučių narių klausimams ir atsakymams. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, ponai ir ponios pirmiausia, kalbėsiu sloveniškai. O paskui perėsiu prie anglų kalbos. Taigi, savo pasisakymą norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Apie savo profesinę karjerą. Buvau viešųjų finansų specialistas, Centrinio banko atstovas ir taip pat e, prisidėjau prie aplinkosaugos dalykų mūsų tikslas buvo užtikrinti, kad Slovenijai stojant į Europos Sąjungą e, turėtume modernų šiuolaikišką biudžeto ciklą, e, patikimą biudžeto vykdymą ir turėtume sąlygas tiek vidiniai priežiūrai, tiek e, išorės finansiniai priežiūrai ir kontroliai. Taip pat siekėme užtikrinti šios kontrolės veiksmingumą. Mano profesinė karjera prasidėjo 90-metyje centrinėme bankė. Tuo metu Slovenija siekė nepriklausomybės ir tuo metu aš užsėmiau fiskaliniais išdo dalykas, dalykais, nes mūsų šalis tuo met nebuvo tvari fiskalinė prasme. Dešimtame dešimtmetyje dirbau pasaulio bankė. Valstybės narės, kurios įstojo sąjungą ketvirtaisiais metais, kaip žinia, labai glaudžiai bendradarbiavo, siekdamos užtikrinti deramą ekonominę aplinką e, viešiesiems finansams ir siekia užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų veiksmingai panaudojami. Grįžau į Sloveniją 98 metais ir tuo metu buvau dėrybų e, komandos narys, kuriai vadovavo dabartinis e, komisaras, ponas Potošnikas. Mano sritis buvo viešieji finansai ir mums reikėjo užtikrinti e, teisės aktų prieimimą, sukurti metodologinę bazę E, ir taip pat e, dėkti atitinkamas klasifikacijas. Slovenija e, gana veiksmingai įstojo į Europos sąjungą mums pasirengus ir paskui aš dirbau su stojimo pasirengimui įstoti skirtomis lėšomis ir mes įstojome į Europos Sąjungą ketvirtaisiais metais, gegužės pirmąją. Tuo metu buvau ir Europos reikalų ministras, kai mūsų šalis įstojo į ES. Mano darbas buvo žiūrėti į visas sritis, bendrauti su komisija ir sekti, kaip e, kūriama tam tikra veikla, derama veikla pagal akį komuniter. Kodėl aš siekiu tapti audito rūmų nariu ir ko norėčiau? Man atrodo, kad yra trys būdai, kaip veiksmingai taupiai naudoti e, mokesčių mokėtojų pinigus. Pirmas dalykas yra teisės aktai ir tinkamos klasifikacijos. Antras dalykas - aukščiausiosios audito įstaigos jų veikimas ES ir nacionaliniu mastu. Ir trečias dalykas - parlamentinė priežiūra. Parlamentinė priežiūra sukuria bazę viešosioms diskusijoms apie tai, kaip naudojamos lėšas. E, aš Slovenijoje e, dirbdamas gana nemažai prisidėjau prie dviejų iš šių svarbių elementų įgyvendinimo. Įnešiau savo indėlį į kuriant teisės aktus viešųjų finansų srityje Slovenijoje Taip pat siekiau kurti veiksmingą parlamentinę priežiūrą, kuri per buvusią kadenciją Slovenijoje e, buvo įsteigta. Mes pasirėmėme e, Junktinės karalystės e, bendruomenių rūmų patirtimi. Jeigu jūs pritarsite mano kandidatūrai, tai aš manau, kad stengsiuosi kaip galiu užtikrinti, kad parlamentinė Europos parlamento priežiūra, taip pat bendradarbiavimas su audito e, rūmais parlamento užtikrintų, kad ES mokesčių mokėtojų, mokesčių mokėtojų jaustų, jog jų pinigai yra gerai investuoti. Ačiū už jūsų dėmesį. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai poniai Ajalai Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Cvikau, sveiki atvykę pas mus. Norėčiau štai ko paklausti. Jūs dirbote tarptautinėse organizacijose. bet jeigu mes pažvelgsime, kokie darbai laukia jūsų kaip audito rūmų nario, būtų įdomu sužinoti, kaipgi manote, kaip biudžeto kontrolės komitetas ir audito rūmai galėtų sėkmingai bendradarbiauti. Kadangi jūs norėtumėte tapti auditorumų nariu, kaip jūs organizuotumėte mūsų bendradarbiavimą. Savo atsakymuose pažymite, kad abi organizacijos turi panašių užduočių, manyčiau reiktų paprašyti jūsų patikslinti. Tikrai mes nedubliuojame vienas kito darbo, bet atliekame įvairias užduotis, kurios viena kitą papildo. Antras klausimas. Norėčiau štai dar ką sužinoti. Mes nagrinėjame dabar Bosch e, pranešimą, buvęs mūsų pirmininkas. Jis kalboje audito rūmuose pareiškė, kad reikia radikaliai reformuoti audito rūmus. Ir jeigu ten nedirbtų kad ten neturėtų dirbti 27 valstybių narių atstovai, reiktų dirbti efektyviau, pasitenkinti mažesniu profesionalių auditorių skaičiumi, kadangi turint 27 narius kyla įtarimų, kad kiekvienas iš jų gina savo gimtinės interesus. Todėl mažesnė kolegija galėtų geriau užtikrinti nepriklausomumą šios institucijos. Kokia būtų jūsų nuomonė dėl šių mano minčių? Trečiasis klausimas. Klausimino pabaigoje teiraujamasi, ar būtumėte pasirengęs atsiimti savo kandidatūrą, jei Europos parlamentas nepalaimintų jūsų kandidatūros. Jūsų išvedžiojimai manęs neįtikino. Manyčiau, kad turėtumėme sulaukti konkretaus atsakymo, ar būtumėte pasirengę atsimti savo kandidatūrą, jei parlamentas nuspręstų, kad jūs netinkate į auditorumų narius. Taigi, tokių atsakymų iš jūsų laukiu. Ačiū. Dėkuoju už visus klausimus. Manau, kad uh, Europos audito rūmai, biudžeto kontrolės ir kontrolės komitetas turi panašias funkcijas. Ir aš matau tam tikrą papi, galimybę papildyti funkcijas. Kaip? Ar misija? Kai Kokobu rengia pranešimus apie valstybės narės, apie tai, kaip jos naudoja mokesčių mokėtojų pinigus. Tai galiu pailustruoti tai e, situaciją iš e, Slovenijos. Kai parlamento nariai Slovenijoje, e, parlamento nariai Slovenijoje paprašo auditorių atsakyti į tam tikrus klausimus. Ir papildoma funkcija armais yra ta tokia, kad atsiranda tam tikros papildomos veiklos. Taigi Europos audito rūmai veikia jums ir jūs pasinaudojate auditorių išvadomis, pateikdami paskui klausimus pagal mūsų išvadas. Jūs prašote atlikti tam tikrus pakeitimus procedūrose, teisės aktuose, e, kurie susiję būtų su mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimu. Mums reikia rasti tokį veikimo būdą, kur e, mes galėtume sukurti pagrindą gerą jūsų darbui. Dabar klausimas dėl e, mano atsistatydinimo, jeigu jūs neįvertinsite mano kandidatūros teigiamai. Aš atvykau prisistatyti. Aš E, kalbu apie savo profesinę patirtį kaip kandidatas ir nematau jokios priežasties, kodėl mes negalėtume veiksmingai dirbti kartu ir galvoti, kaip bus leidžiami Europos mokesčių mokėtojų pinigai. Taip pat reikia galvoti apie finansų priežiūrą, apie e, sveikos finansų valdymo kultūros sukūrimą. Ir jeigu šiame kontekste aš neturėsiu jūsų pasitikėjimo, būtų labai sunku mums dirbti kartu ir aš iš tikrųjų tikiuosi jūsų paramos. Kitas klausimas 27 narių kolegija ar kitoks teismas. E, jeigu daugiau, kai septyni žmonės yra kambarė, labai sunku yra pasiekti sutarimą. Taigi e, atskirų keturių, keturių grupių e, idėja yra tam tikras iš ankstinis tarsi atskirų ataskaitų svarstymas prieš e, bendrą auditorumų sesiją ir galbūt tai yra žingsnis teigiama linkme. Aš nežinau visos informacijos, kad galėčiau dabar viską įvertinti. Tačiau Jeigu darbas bus organizuotas taip, kad veiks mažesnės audito rūmų narių e, grupės ir jie dirbs rengiant pranešimus, paskui rengs diskusijas, o paskui ataskaita ar pranešimas bus galtinai patvirtinti visų rūmų, visos kolegijos, tai galbūt prisidėtų prie veiksmingesnio uh, rūmų darbo, o tai, aš manau, galėtų padėti mums. dirbti geriau, siekiant atsižvelgti į kokobų ir į parlamento viso interesus, galvojant, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Sí. Sí, gracias, eh, gracias por sus respuestas. Eh, veo... Ačiū už Jūsų atsakymus. Jūs turite didelės patirties. Daug dirbote su pasaulio banku. Esate puikiai pasirengęs kandidatas. Taigi jūs puikiai žinote, kad su uh, Mūsų komitetas dabar sprendžia labai rimtas problemas, tai yra ES lėšų priežiūros, stebėsenos problemas, bendarbiaujant su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, jungtinėmis tautomis, pasaulio banku ir taip toliau. Todėl norėčiau išgirsti jūsų mintis šiuo klausimu, kaip mes galėtumėm geriau užtikrinti tokią kontrolę. Ir paskutinis dalykas, vis tik tai, kai paklausiau dėl kokių tai teisinių klausimų, ar kokių tai teisinių bylų susijusių su jumis, jūs paminėjote skirybas. Audito rūmų narys turi būti tinkamas savo pareigoms. Tai aš galvoju, ar tai galėtų turėti įtakos jūsų tolesniam darbui kaip auditorumo nario darbui. Dėl tarptautinių finansinių institucijų, jungtinių tautų, ES, kitų institucijų darbo efektyvumo teikiant pagalbą, galiu pasakyti, kad per savo šešerių, septynerių metų patirtį pasaulio bankė Matau aišku skirtumą tarp finansinių institucijų ir kitų, pavyzdžiui, jungtinių tautų institucijų. Pateiksiu pavyzdį. Kai pasaulio banko ekonomistas dalyvavau Bosnijos Hercegovinos pokario atkūrimo programoje. Puikiai bendradarbiavome su ES institucijomis, bet žinoma, buvo problemų su kitomis institucijomis. ypač tarkim, kai yra tokia problema, kuomet institucijų yra labai daug. Ir tuomet reikia, kad kažkas imtųsi lyderio vaidmens. Taigi, mm, Bosnijoje Hercegovinoje po karo e, buvo 96-99 metais gaivinimo, atkūrimo programuose labai aiškiai prisėmėme lyderio vaidmenį. Aišku, kai ką iš tos patirties aš galėčiau perkelti į savo tolesnį darbą naujose pareigose. Tačiau, kai eina kalba apie tarptautinę humanitarnę pagalbą, nenoriu pasakyti, kad viskas yra blogai. Uh, jeigu yra vykdoma kažkokia tai misija, tarkim, ir finansinė institucija po to turi susigražinti tam tikras lėšas, tarkim, aišku, dėl kažkokių nesėkmių, tai tuo metu, aišku, galime tobulinti kažką. Bet jeigu yra lėšos duodamos taip, be jokios, be jokios priežiūros ir stebėsnos, aišku, čia gali būti problemų. dėl kažkokių tai ginčių ar bylų susijusių su manim, aš minėjau, kad yra mm, tam tikras teismo procesas e, namuose, mano namuose, sakykime, ir jeigu eina kalba, tarkim, pavyzdžiui, apie kažkokius tai pareigūnus, e, galbūt aš kažką per griežtai klausinėjau 2007 metais, tarkim, ar kažką, ir tik dabar kažkas tai yra keliama dėl to, na, apgailę stauju. Thank you, Chairman. Pone Andrės, ačiū ponė pirmininkė, ponė Cvikau. Matau iš jūsų CV, kad ketvirtais, aštuntaisiais metais jūs pirmininkavote parlamento komitetui atsakingam už viešųjų lėšų kontrolę. Jūs vadovavote tarp instituciniam projektui su Junktinės karalystės nacionaliniu auditoriumi. Kodėlgi nusprendėte bendradarbiauti su Jungtinės karalystės auditoriais, o ne su Europos audito rūmais, kad iš pasimokytumėte geresnės praktikos, tinkamų auditavimo ir taip toliau. Antrasis klausimas. Jūsų nuomonė, jeigu jūs atsistotumėte į eilinio mokesčio mokėtojo vietą, ar DAS ataskaita galėtų suteikti bent minimalų jausmą, kad mokesčių mokėtojų pinigai buvo tinkamai išleisti. Kodėl Junktinė karalystė ir jos auditorius buvo pasirinktas, mes vadovavomės pereinamą laikotarpio procedūromis. Buvo viešasis pareiškimas padarytas bei paprašėme valstybių narių audito institucijų, e, kurios e, gali mm, tokias, tokią perinamą laikotarpio pagalbą e, teikti. Trys institucijos iš skirtingų na, iš valstybių narių atsiliepė, pasirinkome pirmiausia dėl kainos ir dėl jungtinės karalystės auditorių sugebėjimo tiesiogiai bendradarbiauti, kas buvo svarbu man kaip komiteto pirmininkui, bei mm, padėjo sėkmingai bendradarbiauti su Junktinės karalystės parlamento atitinkamų komitetu. Mes bendradarbiavimo aktyviai, rengėme bendrus klausimus Westminsterio rūmuose. 12-16 puslapis angliškame vertime yra klaidingas, nes ten kalbama, kad PSE yra politinis komitetas. Tai nėra tiesa, tai yra e, komitetas atskaitingas už viešuosius finansus. Taigi, glaudžiai bendradarbiavimą bei nauja veiklos veiklos, naujas veiklos taisyklės Slovenijoje sukūrėme ir mes tengiamės, kad komiteto nariai e, atsiribotų nuo savo partinės priklausomybės, nebūtų kairieji ar dešinieji, bet užduotų vyriausybės nariams klausimus atsižvelgiant į audito, Slovenijos audito rūmų išvadas. Manyčiau, tai yra gera praktika ir puikus pasirinkimas. Ar aštuntųjų metų tas ataskaita yra patenkinama, biudžeto kontrolės, biudžeto komitetai turi priimti sprendimą. Nenoriu tai kištis, Manau, kad metodologija bei tinkamas santykis tarp rizikos lygio bei e, patikrų skaičiaus užtikrina minimalius reikalavimus e, audito rūmų nariams teikti nuomonę dėl biudžeto. Bet kaip ir visos, visų aukščiausių audito institucijų darbuose tobulinti yra daug ką, tas pats galioja ir audito rūmams Europoje. Čia daug kas priklausys nuo bendradarbiavimo tarp e, audito rūmų ir parlamentinė kontrolės komiteto. Būtent Europos parlamentas galų gale atlieka finansinę priežiūrą mokesčių mokėtojų vardu. Manyčiau, kad pastangos tobulinti metodologiją, tobulinti specialiasias ataskaitas suteikia jums e, išsamesnę informaciją. Taigi galite geriau būti informuoti apie tai, kaip yra panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ponas Deutsch. Tisztelt elnök úr, tisztelt e, tagjelölt úr, két kérdésem lenne. E, ponas pirmininkė, kandidatui norėčiau pateikti porą klausimų. Deja, negavome jokios informacijos jo atsakymuose į klausimyną tam tikru e, vienu iš klausimų, bet viešai žinoma, kad 2004 metais Slovenijos parlamentas nepritarė jūsų kandidatūrai į e, valstybės e, audito tarnybos vadovus. Centro kairės partijos tuo metu parlamente turėjo daugumą Nežinau, tai buvo dėl politinių priežasčių, galbūt e, buvo iškilę e, kokių kitų problemų dėl jūsų kandidatūros. Jeigu Slovenijos parlamentas nutarė, kad jūs netinkamas eiti valstybinės, valstybinės audito įstaigos vadovo pareigas, tai kaip e, Europos parlamentas gali pritarti jūsų kandidatūrai į audito rūmų narius. Antras klausimas. E, gana paprastas dalykas. Jeigu biudžeto kontrolės komitetas nepritarė kieno nors kandidatūrai, jūsų, jeigu kandidatūrai nepritars, ar jūs atsimstė savo kandidatūrą ar ne. Norime išgirsti klausimą taip, atsakymą taip arba ne. Jeigu jūs nenorėsite atsimti savo kandidatūros, gerai. Tačiau manau, kad jūs e, išvengėte tiesaus atsakymo į šį mūsų klausimą. Taigi noriu iš jūsų išgirsti taip arba ne. Abi pozicijos yra priimtinos, bet norėčiau žinoti aiškiai, koks jūsų atsakymas. Labai ačiū. Ačiū už abu klausimus. 2003 metais pabaigoje tų metų aš buvau kandidatas į e, Slovenijos e, aukščiausios audito įstaigos vadovo postą. Devintaisiais, 2000 metais mes e, priėmėme skaidrius teisės aktus ir Slovenijoje mane laikė žmogumi, kuris yra nepriklausomas, tačiau tuo pačiu metu gana e, sunkus įtikinti, jeigu aš turiu tvirtą nuomonę, tai mane sunku įtikinti dėl ko nors, perkalbėti dėl ko nors. Įtikinti, kad yra kaip nors kitaip. Ir E, buvo tikimasi, kad parlamentas pritars mano kandidatūrai ketvirtųjų metų vasarį kaip e, vadovo į audito, e, audito institucijos vadovo. Kodėl atsitiko taip, kaip atsitiko, aš nežinau. Visų parlamentų dauguma turėjo būti priimtas sprendimas. Tuo metu girdėjau gandus, kad buvo sakoma, jog manimi negalės pasinaudoti lengvai, pajudinti manęs ir mane reikėjo skirti devyniarių metų laikotarpiui. Ir už tai e, parlamentas nesuteikė man mandato. Tačiau centro kairioji vyriausybė vėliau pakvietė mane pakeisti poną Potočniką, užimti Europos reikalų ministro pareigas, pakvietė kaip technokratą, kaip žmogų, kuris galėtų spręsti svarbius Slovenijai vystimosi klausimus. Taigi, nekalbame čia apie Slovenijos parlamento nepasitikėjimą bet balsuojant slaptų balsavimu buvo galbūt nutarta nebalsuoti už žmogų, kuris e, būtų paskirtas devyneriems metams ir kuris yra taip nepriklausomas. Centro dešiniosios partijos 7-8 metais parlamente surengė e, diskusijas apie tai. E, Bet aš visiems žinomas kaip nepriklausomas žmogus ir savo atsakymuose pasakiau, aš raštiškame atsakymė negaliu pasakyti taip arba ne dėl savo kandidatūros atsiemimo. Aš turiu 20 metų darbo patirtį kaip technokratas. Jeigu tai nepakanka, kad jūs mane paremtumėte, tai būtų iš tikrųjų labai sunku man būtų dirbti kaip nariui jeigu jūs manęs neparemtumėte. Vargu ar įmanoma. Taigi, atsakymas jūsų klausimų yra akivaizdus. Jeigu negausiu jūsų pritarimo, aš grįšiu namo. Ačiū. Ačiū kandidatui Čiklu. Dabar tęsime klausimus. Dabar pakartotinai skiriami kandidatai, kiekvienam po 20 minučių, mažiau laiko. Pradėsime nuo Čekijos valdžios institucijų iškelto kandidato pono Kinšto. Taip pat dalyvaus Kersti Kaljulant iš Estijos bei Igors, Igors Lud, Ludborž iš Latvijos. traduzione, translate. Allora, dal momento, appunto, come ho detto poc'anzi, che si tratta di... Kaip jau sakiau, tai yra Europos audito rūmų nariai, kurie jau puikiai pažįstami um, komiteto nariams ir dabar paprašysiu visų trijų uh, trumpai prisistatyti, gal po porą minučių, po to Jelai Sender suteiksime žodį. Pane Kinšt, gal jūs norėtumėt pradėti? Uh, Ačiū pirmininkė, man didelė garbė būti čia paprašyti jūsų pasitikėjimo dar ir antrai kadencijai. Kaip žinote, Po to, kai tapau auditorumų nariu, buvau paskirtas dirbti išorės veiksmų srityje ir ten iki šiol ir dirbau. Savo kadencijos metu du kartus buvau atsakingas už metinę ataskaitą apie Europos vystimosi fondo lėšų panaudojimą ir specialiosios grupės darbą, buvau paskirtas vystumo bendarbiavimo pagalbos sričiai taip pat. Tris kartus prisidėjau prie ataskaitų rengimo ir labai džiaugiuosi, kad visos trys buvo teigiamai vertintos, ypač specialioje ataskaita dėl ES pagalbos aplinkos srityje, e, taip pat ES pagalbos sveikatos srityje ir uh, komisijos e, atliekamame darbe prižiūrint nevyriausybinės organizacijas, padant jom. Taip pat dalyvavau horizontaliuose sritis e, programuose, atirbo administracinį darbą. Dabar e, vadovauju išorės veiksmų grupiai. Esu atsakingas už šios grupės atstovavimą rengiant metodiką, ypač kai tai yra susijęs su tiesioginė pagalba biudžetui ir jos auditu. Taigi trumpai, pirmininkė, tokia mano karjera. Labai džiaugiausi galimybę bendarbiauti su šiuo komitetu ir labai tikiuosi, kad suteiksite man pasitikėjimą ir leisite dirbti dar ir kitą kadenciją. Ačiū. Dabar Estijos atstovė ponia Kaljulaid. Ačiū pirmininkė, aš taip pat Labai džiaugiuosi, kad po šešerių e, darbo auditorumuose e, metų turiu galimybę dabar apžvelgti tai, kas nuveikta kartu su Kokobu. Buvo atsakinga už finansinę pusę, pradėjau kaip narė atsakinga už mokslo tyrimus ir vidaus politiką, rengiau atitinkamas ataskaitas, dabar esu atsakinga už konkretų įvertinimą sanglaudos rytyje. Kaip ir kolegos, aš dalyvavau rūmų administracinėme komitete, netgi jam pirmininkavau pirmininkavau dviejus metus, ypatingą dėmesį skyriau informacinių technologijų plėtotėjai audito rūmose mm, tokiu būdu. Manau, audito rūmai dabar labai šio laikiškai tvarko savo IT klausimus. Reikia paminėti Galilėjo fondą Mes labai džiaugiamės kokobų išsakytą paramą, taip pat ir specialiai ataskaitai ir išvadoms dėl šio klausimo ir mes džiaugiamės subalansuotomis diskusijomis su kokobų šiais klausimais. Taip pat buvau Europolo audito komiteto narė ir netgi pirmininkavau šiam komitetui trečiaisiais darbo metais. Taip pat dirbau e, priežiūros grupėje e, savi, savęs įsivertinimo ir kolegų peržiūros sritise. Tai taip pat prisidėjau prie DAS metodikos tobulinimo, kad galėtų auditorumai geriausiai pasinaudoti DAS, buvau ir DAS ekspertų grupės narė, galba, kur mes galvojame apie ateitį. Ir jūsų indėlis, aišku, yra labai vertingas šiais klausimais. Aš dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus ir aš labai tikiuosi, kad parodysite man pasitikėjimą ir leisite dirbti toliau. Ačiū dabar dviem minutėm. Dar vienas kandidatas, panas Ludbors. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labai džiaugiuosi šią galimybę būti čia su jumis ir trumpai pristatyti e, savo nuveiktus darbus per šešerius pirmosios kadencijos metus. Visų pirma, buvo paskirtas e, žiūrėti bankų skolinimo ar skolinimosi klausimus audito, e, kaip audito rūmų narys. Aš buvau atsakingas už 10 ir 11 skyrius atitinkamai auditorumų metinė ataskaitoje. Taip pat rengiau vieną auditorumų e, nuomonę ir visai neseniai e, man teko garbė pristatyti dvi specialiasias ataskaitas jūsų komitetui. Vienas buvo dėl strateginio valdymo, antra, antra ataskaita buvo dėl bankininkystės priemonių susijusių su MEDA programomis. Dėl horizontaliųjų užduočių. Nuo 2006 metų um, dirbu administracinėme komitete, 2000, nuo 2008 metų iki šiol aš pirmininkauju um, mm, auditorumų administraciniam komitetui, analizuojame draugės su kolegomis, visi trys mes dirbame administracinėme komitete, ponė Kaljulait prieš mane pirmininkavo šiam komitetui. Uh, Aš dabar trumpai pristatysiu savo dabartinę veiklą. E, rengiau specialią ataskaitą, kuri dar neužbaigta, labai svarbių klausimų dėl pagalbos mažom vidutiniam įmonėm. Taip pat e, audito rūmose dirbu e, darbo grupėje, kuri atsakinga už uh, Mm, klausimus susijusius su dabartinė ekonominė ir finansinė krize. Labai tikiuosi, kad išreikšite pasitikėjimą manimi kitai kadencijai. Tikiuosi, kad pasitikėsite manimi ir suteiksite man galimybę dirbti dar vieną kadenciją. Ačiū. Dabar žodis ponai Ajala Sender, jeigu turite klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi mes svarstome pakartotinus, pakartotiną kandidatų skirimą. Puikiai pažįstame kandidatus, todėl reiktų daugiau pakalbėti apie ateitį, ypač atsižvelgiant į prasidedančias reformas auditorumuose. Man jos atrodo daug žadančios, gali daug ką patobulinti, ponė Kinšt. Norėčiau paprašyti jūsų išsamiu pakomentuoti tokį aspektą. Kaip žinote, mūsų komitetas naudojasi jūsų surinktais duomenimis, operatyviniais, bet norime dar daugiau, norime daugiau informacijos problemams spręsti. Pavyzdžiui, susit, sutarėme, kad egzistuoja problema su tarptautinėmis organizacijomis. Būtų įdomu sužinoti, kaipgi jūs ateityje ketinate gerinti e, šio bendradarbiavimo kontrolę, kaip reiktų geriau kontroliuoti europinių lėšų leidimą. Mm, po to NVO kontrolę, parlamentas nori sugriežtinti šią kontrolę, kaip jūs, kokia yra jūsų nuomonė, kaip reiktų tos santykius geriau kontroliuoti, koncentruoti gali būti, tačiau tai, aišku, papildomų pavojų sukelia, reiktų stengtis atsižvelgti į kiekvienos šalies situacija, taigi mane domina, kas vyks su jau dirbančiomis organizacijomis, jos yra svarbios ES įvaizdžiui, kyla pavojus paleisti jas iš akių, pamiršti kontroliuoti. Ir dėl viso to jų darbas e, tikrai bus apsunkintas. Pone Kaliulait. Taigi e, gal jūs manote, kad mes tiesiog jums paplosime ir neuždavinėsime jokių klausimų, bet esu pranešėja, todėl nors ir galite būti tikra dėl mūsų palaikymo, klausimų turiu. Dabar dėl kolegų peržiūros arba tam vidinio patikrinimo procesai vyksta, taisyklės tvirtinamos. Pagrindinė problema yra užtikrinti kontroliuojančiųjų kontrolę. Pradėta reforma atnešė tam tikrų naujovių. Kaip jūs e, vertinate pagrindinius naujovių elementus? Kaip dar būtų galima patobulinti kontroliuojančiųjų kontrolę? Kitas svarbus aspektas per pastarąsias diskusijas jis išriškėjo – biudžetiniai metai, kurie e, apima daugiau nei vienus kalendorinius metus, kaip kad finansinė perspektyva, yra e, sunkiai nagrinėjami. Ką reikia daryti, kad pilietis geriau žinotų, kokia yra reali situacija, žinotų ne apie kažkokius konkrečius metus, bet apie bendrą ciklą. Pone Lutboršs, dabar klausimas jums. Jūs dirbote administracinėme komitete. Ten e, sprendžiami daugiausia vidiniai auditorumų klausimai. Kaip jūs ketinate pagerinti auditorumų darbą, padaryti jį efektyvesniu? Antras klausimas dėl ekonominės krizės. Valstybės narės bei institucijos reikalauja supaprastinti. Reiktų pasinaudoti šią krise, kad taisyklės būtų supaprastintos, programos veiksmai taptų paprastesni. Aišku, tai neturėtų e, susilpninti lėšų panaudojimo kontrolės. Turime būti tikri, kad pinigai leidžiami tinkamai. Kokių pasiūlymų turite? turite ateičiai. Taigi mes turime 2020 strategija, kurios tikslas irgi yra panašus kaip mano minėti. Taigi, kokia yra jūsų nuomonė? Pone Kišt, prašom. Ačiū. Klausimas dėl tarptautinių organizacijų. Akivaizdu, kad komisija šiuo metu mm, nukreipia per tarptautinės organizacijas didelės pinigų sumas. Ir šis kanalas labai naudingas, e, kuomet, kai, kadangi jungtinės tautos ar pasaulio bankas gerai veikia e, atskirose vietovėse, ypač ten, kur yra krizė ar gamtinė katastrofa įvyko panašiai. Taigi mes turime jungtinių tautų vienas ataskaitą parengė Ten komisija e, stengiasi patikrinti kartu su mumis, ar skirti pinigai panaudojami teisingai, protingai, proporcingai, ar toks pinigų skirimas atitinka mūsų finansavimo tikslus. Mes pakankamai kritišką nuomonę e, išreiškėme Pankankamai dažnai pareiškime, kad ne, ne, nereikėtų tokiu būdu pinigų skirti. Toliau finansinio reglamento peržiūra. Žinote, kad yra pateiktas pasiūlymas būtent komisija turi daugia šalius patikos fondus valdyti, tai visiškai naujas dalykas ir būtent, kad paskirti pinigus kažkokiems tikslams, e, stengtis, kad biudžetas iš to gautų naudos. Visiškai nauja situacija. Komisija yra didžiausia donorė, bet nepakankamai e, yra kontroliuojamos e, lėšos, kaip pavyzdžiui su vienu daugia šalio patikos fondu buvo, buvo ten tam fondui nemažai lėšų skirta, bet tų lėšų kontrolė buvo daugiau nei nepakankama. Kalbant apie tarptautinės organizacijas, bendradarbiavimą, žinote, šis klausimas labai jautrus. Būtent dėl, būtent dėl nepakankamos prieigos prie dokumentų reiktų tokių daugiašalių patikos fondų, nes sunku komisijai prieiti prie įvairiausių ataskaitų, sąskaitų ir panašiai. Mums reiktų mm, susitarimo, kuris leistų komisijai bei auditorumams aktyviau susipažinti su dokumentais. Dėl NVO mes jums pateikėme labai išsamius bei ilgus auditus su šiuo, susijusius su šiuo aspektu. Pirmiausia, e, svarstėme, kaip komisija panaudoja NVO kaip partnerius, priimant strateginius sprendimus e, vystomajame bendradarbiavime, daug įvairiausių komentarų yra išsakyta, tačiau mūsų nuomonė pakankamai mm, kritikuojanti, e, kadangi nepakankamai daroma. Antruoju, antrasis auditas buvo kiek palankesnis, būtent komisijos valdymas susijęs su NVO, kurios įgyvendina įvairiausius projektus, kaip reiktų palengvinti NVO gyvendimą, jeigu juos tam tikras komisijos programas, tikslus įgyvendinimą, taip pat tikslus susijusių su mokymu, švietimu ir panašiai. Taigi žinote, kad e, tęsiamas diskusijos dėl ESS e kūrimo komisijos strategija dėl NVO yra siekis turėti lygiateisius partnerius, kurie teiktų gerą pagalbą vystimuisi. Tas ypač svarbu tose šalise, kur politinė situacija nestabili, nes jos užtikrina bent menką pagalbos bei politikos testinumo galimybę. Taigi ESS kūrimo diskusijos tęsiasi ir kiek jau žinau, komisija toliau kurs atskiras programas, užtikrins pagalbos tiekimą. Nemanau, kad tai pakenks e, tam aktyviam NVO įtraukimui į vystomojo bendradarbiavimo procesą. Pone Kaliland, aiškiai matyti iš mm, savivertinimo ir partnerių peržiūros, kad reikia mums siekti didesnio veiksmingumo ir, ir skyrių e, arba grupių principas galėtų būti didesnio veiksmingumo dalis. Dar kitas dalykas yra išorės komunikavimas. Mano nuomonė, auditorius e, susikūrė savo gerai vaizdį, jeigu jisai dirba skaidriai. Taip pat reikia mums bendrauti daugiau su komisija, su valstybėmis narėmis ir žiūrėti, kaip audito aplinka ES plėtojasi. Mes žinome, kad reikia nacionalinių deklaracijų sąglaudos rytyje, kad valstybės narės pačios e, atidžiau žiūrėtų į E, išlaidas šioje srityje ir bus jos pateiktos iki gruodžio pabaigos. Taip pat reikia kalbėti su audito institucijomis apie metodologiją mūsų darbo. Man atrodo, kad mūsų e, tikslas būtų standartų nustatymas aišku, negalime visų prašyti, kad taikytų mūsų metodologiją, bet jeigu ji bus e, suprantama, paprasta ir skaidri, tai kiti panašią, panašią metodologiją pritaikys. Tai būtų geriausias e, rūmų darbo kokybės vertinimas. Dėl e, daugiametiškumo principo ir ir kaip įtikinti piliečius, kad problemos sprendžiamos sanglaudos srityje. Man atrodo, kad uh, mes dabar patys dar nesame tikri, ar problemos yra išspręstos, tai vargu ar galime įtikinti piliečius. Aštuntais metais e, nustatyta per patikrinimą, kad buvo daug e, klaidų ir e, valdymo institucijos turėtų stebėti visus projektus, o paskui audito rūmai turėtų pasižiūrėti, kaip buvo panaudotos atitinkamo etapo baigiamosios lėšos. Ir taip pat reikia žiūrėti, ar komisija laikosi nustatytų terminų dėl valdymo ir kontrolės sistemų. Mes girdėjome iš komisijos kad atrodo pradinius mokymus atlikus padaryta mažiau klaidų negu e, per praėjusį programavimo laikotarpį. Taip pat e, žinome, kad procesui tęsintis, kai bus atliekama daugiau mokėjimų klaidų, gali pasitaikyti dažniau. Mums taip pat reikia kuo daugiau galvoti apie skaidrumą ir galvoti apie audito rezultatus, žiūrėti, ką gali padaryti komisija, valstybės narės ir rūmai galvoja, kad labai naudinga yra kalbėti trišaliuose susitikimuose mes bandome tikinti valstybės narės taip pat, kad dirbame kaip galime. Kitas dalykas - veiklos rezultatų auditas. Reikia negalvoti tik apie klaidas, bet ir apie rezultatus. Aišku, tai ne savaime nepašalins klaidų, bet mes turime galvoti apie platesnį paveikslą, apie tai, kas vyksta, pavyzdžiui, sanglaudos srityje ir ar e, sanglauda tokia, kaip yra, gali išlikti būsimoje daugiametėje finansavimo programoje. E, finansinio valdymo sistemos, bendros valdymo sistemos yra tam tikri indikatoriai, kad galbūt sistema pati nelabai gerai veikia. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Uh... Pas Lundbarš. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad kaip išaiškinta audito rūmų audito strategija 2009-2012 metams, Turime mm, du tikslus, tai yra maksimaliai e, padinti mūsų poveikį ir užtikrinti efektyvų mūsų lėšų panaudojimą. Dėl administracinio komiteto darbo, aišku, kad jo darbas yra tiesiogiai susijęs su antraja dalimi, su antroju uždaviniu. Uh, Taigi administracinėme komitete mes stengiamės parengti įvairias politikos priemonės, informacinių technologijų, žmogiškų išteklių valdymo politikos priemonės. Pavyzdžiui, paimkime žmogiškų išteklių valdymo politiką. Mes ieškome būdų pagerinti personalo motivaciją Dar vienas svarbus aspektas yra e, personalo mobilumas. Yra tam tikra, tam tikra auditorių rotacija tarp sričių po, po šešerių, aštuonerių metų. Sritis keičiasi, aišku, atsižvelgiant į ypatingus atvejus, e, atsakomybė gali keistis ir kitaip. Dar noriu pridurti, kad e, jūs tikriausiai žinote, jog, jog ministrų taryba nesnei patvirtino audito rūmų naujas e, procedūrinės taisyklės ir e, mes audito rūmose labai intensyviai dirbame rengdami įgyvendinimo tvarką. Pagal Nicos sutarimą Europos audito rūmai dirba skyriuose ir nuo šių metų birželio pirmos dienos mes tą darbą um, tobulinsime, užtikrindami um, sustiprinto administracinio komiteto darbą. Tai, sustiprintas administracinis komitetas reiškia, kad um, bus audito rūmų pirmininkas vadovo šiam komitetui, o skyrių vadovai taip pat dirbs šiame komitete. Ir mes galvojame, kad audito rūmai nuolat auga ir mūsų pagrindiniai ištekliai tai yra auditoriai, žinoma, mums anksčiau trūko 50-60 auditorių, dabar m, mm, su jūsų pritarimu mums yra suteikti nauji 53 postai, tai reiškia, kad mums reikia dar 24. Atsižvelgiant į ekonominę krizę, aišku, visiškai suprantama, kad lėšų nebus įmanoma padidinti tiek, kiek reikėtų, tai mes galvojame, kaip būtų galima mūsų personalą, kuris dirba neauditinėse pareigose, perkelti į auditinių užduočių atlikimą. Taip pat e, dėl to, kaip būtų galima patobulinti mūsų darbą ir ką būtų galima bendrai patobulinti, atsižvelgiant ekonominę finansinę krizę, mes turime e, vidinę darbo grupę, Aš taip pat dirbu joje ir mes analizuojame įvairius klausimus. Čia norėčiau paminėti keletą jų. Tai yra Europos ekonomikos gaivinimo planas, kur numatyta daugiau lėšų skirti kai kurioms sritims, kai kur o, siūloma avansuoti lėšas, kai kuriuose sritise. Aišku, kad čia rizika didėja, nes būtent tai yra tos rytis, kurias jau mes esame išskyrę kaip probleminės. Toliau mes žiūrime į mokėjimų balansą kuris dabar yra taip pat ir mm, pritaikytas trims e, valstybėms - Latvijai, e, Vengrijai, Rumunijai, kurios nėra eurozonos narės. Mes žiūrime, ar būtų galimybė atlikti daugiau um, mokėjimų balanso reikalavimų įgyvendinimo auditų šioms valstybėms. Manau, kad jūs puikiai žinote, teisinė bazė keičiasi dėl, to, ka, dėl dabartinės ekonominės finansinės krizės. Bent trys iš keturių priežiūros institucijų gaus naujus įgaliojimus. Uh, Aš manau, kad komisija iki šio momento audito rūmams pagal savo teisėkurnius pasiūlymus tikrai yra numačiusi visą tai, kas yra reikalinga dėl tų trijų priežas institucijų. Mes tik tai galvojame, ar, ar to pakanka, ar reikėtų galvoti mm, apie dar platesnį mandatą. Uh, pavyzdžių, kaip kad mes dirbame dabar um, Europos centriniam bankui, kur mes taip pat žiūrime ir į veiklos uh, efektyvumą ar užtenka tų galimybių, kurias mes turime iki šiol. Ir pabaigai dėl išlaidų supaprastinimo. Taip, aš, uh, aš manau, kad net neverta sakyti, kad uh, esu tikras, jog reikia supaprastinti ES biudžeto išlaidas. Uh, tas nuolat yra sakoma mūsų metinėse ataskaitose. Jeigu dabar pažvelgtumėm į šio komiteto parengtą rezoliuciją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, tas pats yra pasakyta ir um, vidaus politikai, ir sanglodos politikai, ir žemės ūkio politikai e, išlaidoms tose srityse. Aš manau, kad mūsų supra... tai, kaip mes suprantame šį klausimą, e, tikrai yra vienodas požiūris. Tačiau, aišku, nereikia siekti supaprastinimo kaip kažkokio absoliuto. Um, Aš galiu priminti, kad mūsų ataskaitoje, metinė ataskaitoje už 2007 metus mes, pavyzdžiui, išiškinome atvejus dėl bendro žemės ūkio politikos, kur pernelik didelis supaprastinimas davė neprognozuojamų rezultatų, kuomet pagalba iš ES lėšų buvo skirta tokiems ūkininkams, kaip kad, kabutėse, kaip kad, sakykime, golfo laukų bendrovėms ar geležinkelio bendrovėms. Tai manau, kad čia jau neverta net ką pridurti. Pone Andrės. Thank you, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas ponui Kinst. Tarp savo ateities tikslų įvardijote norą prisidėti prie ataskaitų kokybės gerinimo bei bendradarbiavimo tarp a, su nacionalinėmis audito institucijomis dėl europinių lėšų panaudojimo ką jūs turite omenyje, metinės ataskaitas tų institucijų, ar norite pasidalinti darbus tarp Europos audito rūmų ir nacionalinio audito institucijų. E, klausimas poniai, poniai Kaljulaid, atsižvelgiant į tai, kad dirbdama jūs e, buvote atsakinga už sritį, kur klaidų lygis yra pakankamai didelis. Gal galėtumėte paaiškinti, kokiais atvejais bylos nusinčiamas Olaf, ar daug tokių bylų, o gal tokių atvejų persiuntimas, persiuntimo Olafui paspartinimas leistų užkirsti mm, tokių atvejų išnagrinėjimą bei palengvintų netinkamai išleistų lėšų susigražinimą. Klausimas ponui Ludboršts savo atsakymuose pažymėjote, kad norite e, patikinimo pareiškimo pagerinti. Taigi bent vienas pavyzdys, kaip jūs tą das ketinate pagerinti. Prašyčiau kandidatų trumpai atsakyti. Pone Kenšt, šodis jums. Bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis pavyzdys. E, mes galime rinktis arba konkuruoti ar bendradarbiauti. Mes norime bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis. Ir mes su keturiomis institucijomis jau bendradarbiaujame, rengsime tam tikrus sertifikatus dėl nacionalinių ataskaitų ir panašus procesai tikrai džiugina, kai mes atidžiai išnagrinėjame audito mastą bei pobūdį, tai gaunama pakankamai informacijos. Taigi mes siekiame bendradarbiauti Ir tokiu tikslu Europos audito rūmai e, sukūrė bendras darbo grupės dėl bendrų audito standartų, dėl atitikties standartų susijusių su DAS bei su veiklos auditu. Taigi ši darbo grupė baigė darbus, veiklos tikslas suvienodinti kaip e, kartu tikrinti lėšas iš, iš, panaudotas pagal bendrą valdymo tvarką. Ir dabar mes su atskiromis audito institucijomis pradėsime bandomosius projektus. Tos uh, Tai bus tos institucijos, kurios pateikia nacionalinės ataskaitas, sertifikatus bei mm, Olandijos, Danijos ir Čekijos audito institucijos. Jos sutiko bendradarbiauti glaudžiau nei dabar egzistuojantis e, stand, audito standartai. Nagrinėsime pagal bendrą tvarką išleistų lėšų panaudojimą Žiūrėsime, ar bandomieji projektai naudingi, tuomet stengsimės plėsti veiklą, stengiamės parodyti gerą pavyzdį, kad verta bendradarbiauti, taigi stengsimės didinti audito institucijus, kurios naudoja šią metodologiją skaičių. Ačiū. Thank you, Chairman. Pone Kaliulaid. Dėkui pirmininkė. Kai auditoriai grįžta iš audito misijų, e, vyksta gana greitai skiriaus sustikimas, kur mes aptarėme visas problemas ir jeigu galvojame, kad kažką reikia pranešti Olafui, tai kai nustatytas būna atvejis, išsiunčiamas laiškas, kuo greičiau pradedame veikti, pradedame veikti tuo greičiau, nes negalime, kad tokia veikla e, testusi ir reikia imtis priemonių. Mes gana dažnai audituojame e, mokėjimus atliktus prieš gal metus ir projektus, kurie pradėti gyventi prieš keletą metų. Taigi e, mūsų. Mes stengiamės dirbti kaip galima veiksmingiau, bet valstybės narės taip pat privalo pranešti apie visus atvejus, e, kurie jų nuomonė gali būti sukčiavimo atvejais. Taip pat svarbu, kad visos mūsų išvados, kurios būtų susijęs su lėšų susigražinimu, būtų kaip galima greičiau perduotos. Ir reikia. Ir jeigu pasižymė į Olafo veiklą, tai susigražintos E, lėšos dažnai yra susiję ne su sukčiavimu, bet su neteisingais išmokėjimais. Neteisingai atliktais išmokėjimais. Dabar ponas Ludboržs. Dėkui pirmininkė dėl galimo DAS patobulinimo. Reikia pripažinti, kad yra nemažai sričių, bet aš kalbėsiu tik apie vieną dabar. Mes pagal dabartinį požiūrį DAS kasmet žiūrime į tam tikras išlaidas, politikos sritis, vykdant ES biudžetą. Politinės grupės bando apimti visas sritis. Ir mano pasiūlymas būtų restruktūrizuoti tokį vertinimą, galbūt būtų galima uh, iš bendrosios žemės ūkio politikos uh, kai ką išimti, nes kaimo plėtros fondas dabar atrodo reikalauja daugiausia dėmesio. Taip pat galbūt reikėtų praplėsti tam tikras kitas politikos grupės. pavyzdžiui, vidaus politikos vertinimui ir kitose srityse reikėtų skirti gal daugiau dėmesio. Bet kiekvienais metais mes e, turėtume vis tik tai spėti pažiūrėti kiekvieną politikos sritį. Panas Liberacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, ponieważ mam przyjemność pracować. Ačiū, ponia pirmininkė. Kobų nariu esu jau antrą kadenciją, taigi turiu ne klausimą, bet noriu tam tikrą įvertinimą išsakyti. Kalbomės su kandidatais į, į auditorumų narių postą. Kadangi esu buvęs pranešėjęs dėl Europos vystimosi fondų, struktūrinių fondų, Galilėjo programos, norėčiau štai ką pažymėti. Bendradarbiavome su ponė Kinš, ponė Kaliulait, tokia patirtis. Bendradarbiauti, bendradarbiavimas vyko sėkmingai. Ponas Pirmininkas prašo užduoti klausimą. Vertinimas vyks po to, kai vyks posėdis už uždarų durų. Taigi prašau klausimą, jokio vertinimo. Jeigu jūs neturite klausimo, žodį su, už, suteiksiu kitiems nariams. Klausimų neturiu. Taigi dabar žodis ponui Deutsch, prašom kur e, tais. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė, gerbiami kandidatai. Išklausėme naujus kandidatus, kuriems kėlėme tuos pačius klausimus. Tad tuos pačius klausimus užduosiu ir jums trims. Taigi, kaip jūs vertinate bendradarbiavimą tarp Europos audito rūmų ir Olafo. Taip pat, kokia būtų jūsų profesinė pozicija dėl Olaf siūlomo eksternalizavimo. Taip pat, ką galvojate apie prokuratūrą ar jūs galvojate, kad čia galima kažką pagadinti, kuomet bus per daug institucijų, ar jūs galvojate, kad vis tik tai kova su sukčiavimu bus efektyvi? Ačiū dėl santykių su Olafu. Europos audito rūmai ir Olafas turi gerai bendarbiauti, ypač dėl to, kad dabar Europos audito rūmai dirba dviem kryptimis. Visų pirma, mes identifikuojame atvejus, kur gali būti įtarimų, kad yra sukčiavimo, yra kažkokios nusikaltimo, mm, kažkokiu tai požymiu tuomet mes iš karto perdodame informaciją Olafui ir po to gauname informaciją, kaip ta byla buvo išanalizuota. Antras dalykas, antra kryptis, man atrodo, yra tai labai svarbu, kad audito grupių lygmenių mes palaikome ryšius su Olafo personalu. Štai mūsų audito grupėje mes kviečiame Olafą atvykti pas mus kartą į metus ir pasidalyti patirtimi apie naujausias bylas um, apie naujasias bylas išorės veiksmų srityje, kur yra nustatomas sukčiavimas, kur gali būti sukčiavimo, kad turėtumėm naujausios informacijos apie tai, kaip dirbti su tuo. Ir taip pat. Uh, Olafas su mumis dalyjasi ir mes dalyjame su Olafu patirtimi išorės veiksmų srityje. Dabar dėl Olafo eksternalizavimo čia galbūt ne auditorumai turėtų spręsti mm, šios klausimus ar dalyvauti tose diskusijose. Aš asmeniškai galvoju, kad uh, Na, man nesusidarė įspūdis, kad dabar Olafas, kuris yra komisijos dalis, kentie, nu, kaž, kentėtų dėl to, kad jie, jam trūktų nepriklausomumo. Tad aš nežinau, kodėl reikalinga eksternalizuoti Olafą, tai yra išimti jį iš komisijos struktūros. Uh, Aš manau, kad jeigu kažkas tai siūlo um, Olafą išimti iš komisijos struktūros, gal galėtų ir paaiškinti, kokią pridėtinę vertę um, išvelgia iš tų veiksmų, iš to pasiūlymo. Kitas dalykas, jeigu žvelgtumėm iš kito požiūrio taško, Olafas dirba su 27 su juridinėmis teisinėmis sistemomis, taigi ne visuomet yra lengva mm, bylą išspręsti iki galo, kad kažkas atsakingas asmo būtų vis tik tai um, nuteistas, pavyzdžiui, už, už tos veiksmus. Todėl čia Europos prokuratūros klausimas yra vertingas, ypač atsižvelgiant į Lisabono sutartį. Jūs klausėte manęs to paties klausimo, kai jau met prieš šešerius metus buvau čia klausimuose kaip kandidatas į Europos audito narius ir aš tuomet tai sakiau ir galiu dar kartą pakartoti, kad mano nuomonė yra pozityvi šio klausimu. Pone Kavilait, sunku ką be pridėti, aš prieš šešius metus taip pat atsakiau į šį klausimą ir iš tikrųjų būtų gal nebloga mintis turėti Europos prokurorą, dabar kaip žinia sutartį yra atitinkamų nuostatų ir vyksta diskusijos. Nepriklausomybės klausimas yra labai e, svarbus dalykas, taigi e, iškėlimas Olafo būtų labai svarbus viešai nuomonė ir visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Kinst. Dabar ponas Lutbors. Dėkui, pirmininkė. Dėl bendradarbiavimo su Olafo ateityje aš pritarčiau kolegoms. Jeigu Olafas bus iškeltas iš komisijos sistemos, tai galbūt e, tai neįsivaizduoju, kad tai sukeltų įtampos tarp mūsų ir Olafo. Mūsų darbas pri, turi būti tarsi papildymas Olafo funkcijų. Kiti klausimai dėl to, ar išlaikyti dabartinę padėtį, ar keisti ką nors, aš čia neturiu kokių nors preferencijų. E, žinau, galbūt komisijos pirmininkas e, Baroso žinau, kad jis e, yra padaręs savo antrąją kadenciją tokį pažadą ir aš nieko prieš, tik tai norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu Olafas bus iškeltas iš komisijos sistemos, tai reikia įsivaizduoti, kaip į tai bus žiūrima iš šalies. Ir man atrodo, kad dabar bent jau nuomonė būtų tokia, kad reikėtų tą padaryti. Kitas klausimas e, - prokuroro Europos tarnyba. Iš tikrųjų, sutartis e, naujoji numato tai. Ir aš mačiau vieną iš e, rezoliucijų projektų dėl biudžeto vykdymo patvirtimo. Uh, iš ten mačiau, kad jūs labai norite sulaukti, kaip galima greičiau, komisijos pasiūlymo dėl šios pareigybės teigimo. Ponas Odi. E, nori... Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą, kuriuo džiaugiamės Jums dirbant auditorumuose. Jūs sakėte, kad trūksta dar 20 auditorių. Ne, tai yra mano naujiena. Dažnai pasirodo, e, jūs turite problemų dėl išteklių, bet reikėtų sus, jums susisiekti su parlamentu, nes mes prašome jūsų atlikti užduotis, o jūs neturite išteklių. Dėl terminų. Komisija jums pateikė informaciją dėl apskaitos iki kovo 31 dienos. Ar galite kitų metų birželio 30 dieną jau parengti ataskaitą? Man atrodo, kad tas šiaip laikotarpis yra per ilgas, koks egzistuoja dabar. Dar vienas dalykas. Jūs e, paskutinė ataskaitoje nepateikite informacijos dėl pagrindinių pagrindžiamųjų sandorių Kokia būtų jūsų nuomonė apie tai? Aš nežinau, ar aštuntaisiais metais tas bus teigiamas ar neigiamas, nes mūsų nuomonė e, nėra pakankamai informacijos ir vertinimo tų pagrindžiamųjų operacijų. Ponas Kinšt. Kelet. Pabandysiu atsakyti šios klausimus. Dėl terminų Auditorumai yra pasirengę svarstyti galimus pokyčius, tačiau aš po šešerių metų patirties, ypač DAS audito srityje, galiu pasakyti, jog būtų labai sunku pagreitinti tempą ar sutrumpinti laikotarpį. Jeigu mes pernelyg griežtai elgsimės, tai nuo to gali nukentėti audito kokybė ir mūsų nuomonės kokybė. Mes turime laikytis tam tikrų uh, taisyklių, pavyzdžiui, imdami imtis. Ir kaip žinia, kai kurie pavyzdžiai rimtis turi būti paimti iš sandorių, kurie atliekami metų pabaigoje. Reikia tą daryti visose 27 valstybėse narėse o mano sritis yra susijusi su išorės veiksmais, taigi mes e, dirbame ir Afrikoje, Azijoje ir taip toliau. Ir paskui e, vertinimo procedūra, mes turime susisiekti su komisija, prašome komisijos pateikti paaiškinimus, kartais kai ką patys pataisome gavę tuos paaiškinimus. Ir paskui turime pateikti savo nuomonę. Mes turime turėti pakankamai laiko iš įvertinti, kad, pavyzdžiui, jeigu tai yra 11 procentų klaidų, tai turime galėti tvirtai tą pasakyti. Iš savo patirties galiu pasakyti dar kartą, nelabai įsivaizduoju, kaip būtų galima sutaupyti laiko rengiant ataskaitas. Ar man atsakyti kitus klausimus? Dėl DAS Taip, teisingai pastebėjote, yra du skirtingi požiūriai, dvi nuomonės. Mes e, teikėme vieną nuomonę dėl sąskaitų patikimumo ir e, pagrindinių sandorių teisėtumo ir teisingumo. Mes e, teikėme das kiekvienai audituotai sryčiai. Ir Kaip žinia, komisijos biudžetas, aš apie savo sėti kalbu, yra labai ypatingas, ten yra įvairių išlaidų tipų, valdymo principų, įvai, skirtingų rizikų. Jums, kaip parlamento nariams, gal nepasirodytų viskas skaidru, jeigu mes pateiktume vieną patikimumo pareiškimą dėl visiškai visų sričių, ar tai ir apimtume švietimą, išorės veiksmus ir kitas sritis. Taigi mes bandome pateikti jums siauresnės nuomonės apie atskiras išlaidų kategorijas. Galbūt reikėtų pagalvoti, ar vienodai subalansuotos yra tos sritis Bet kalbant apie bendrą vieną das, tai nemanau, kad būtų gerai daryti tai. Bet tai yra mano asmeninė nuomonė. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas e, duomenų iš sanglaudos srities. Taigi, e, saus sausio 15 mes jau turėjome duomenis ir didžioji pavedimų dalis buvo padaryti būtent gruodžio mėnesį. Taigi didžiausias pavojus yra būtent iš šitų pervedimų, nes daromi jie dažnai su skubotai, todėl mes ypatingai daug dėmesio gruodžio mėnesio transakcijoms skiriame. Taigi, jeigu mes apsiribotinome kalendoriniais metais, tai kiltų problemų. Ir sausio 15 yra protinga data, kadangi kai kurie mokėjimai vėluoja, po to dar keturios savaitės vertinamui, gal užtektų ir dviejų savaičių, bet vis dėlto reikia informuoti komisiją, valstybės narės, tai jau kovo vidurys ir kol sulauksime reakcijų bus gegužės vidurys ir tik tuomet Mm, galim, galima pradėti aktyviau kalbėti. Jeigu būtų ta trišalė situacija, tai uh, vargiai kas pasikeistų, nes tam tikrų prieštaravimo procedūrų prasidėtų su kokobu. Žinoma, reikia stengtis sutrumpinti terminus visiems, bet visos techninės procedūros, net ir vertimas raštu, tai yra svarbi tema liudyja, jog kažko pernelik paspartinti nepavyks. Be to, e, sanglaudos ataskaitos iš valstybių narių mm, pasiekė mus tik tai kitų metų gruodį. Taigi, jeigu mes iškeltumėme šį klausimą, tai reiktų visus aspektus ateidžiau panagrinėti. Panašu, kad šiandien problemos neįspręsime, mums reikia e, stiprios darbo grupės, kuri sugebės kažką pakeisti dėl bendro das, tam tikrais atvejais klaidų lygis yra žemas visame biudžete ir tuomet dėl tinkamumo ir pažeidimų nebuvimo klausimo galima kalbėti, aišku, atsižvelgiant į atskiras sritis, tačiau kai kuriuose sektoriuose klaidų lygis yra tikrai didelis, todėl dėl tų sričių um, mūsų nuomonė gali būti kitokia, taigi apie tai bus kalbama ir specialiojoje ataskaitoje. Mes reiškėme bendrą nuomonę dėl DAS, tačiau kai kalbame apie atskiras rytis ar materialinę pusę, reiktų galvoti, kad gali būti kita situacija. Dabar ponas Lutboršč. Taigi, kaip žinote, 11 metų biudžeto procedūroms trišalis komitetas posėdžiavo ir gal mums tai padės gauti tas ataskaitas, kurių taip reikia. Dėl terminų suprantu jūsų susirūpinimą bei norą turėti ataskaitas kaip įmanoma greičiau, bet kaip kolegos pažymėjo, mano nuomonė, tai gali nulemti kokybės suprastėjimą. Jeigu bus darbai atliekami greičiau, tai jie nebus tokie kokybiški. Taigi nežinau, kas yra geriau, ar suteikti pakankamai laiko darbui atlikti, ar sutrumpinti darbus kažkiek dienų ir gal ataskaita pasirodys spalį, bet ar tai bus verta pastangų? Aš nemanau, kad uh, bus, būtų įmanoma sutrumpinti terminus ir išlaikyti esame kokybę. Paskutinis klausimas dėl bendro DAS. Akivaizdu, jūs teisus, kad mes metinėje ataskaitoje neturime tokio bendro DAS įvertinimo. Tai e, geras pavyzdys, mes nenorime painioti dalykų, kurie tarpusavėje nesusiję, nenorime sumesti visko į vieno krūvą, kadangi skirtingi sektoriai skiriasi dėl valdymo, dėl kokybės, dėl įvairiausių kitų parametrų. Maničiau, kad sistema turinti e, specialų vertinimą yra pakankamai gera. Po to bendras vaizdas atskleidžia E, kokia yra situacija, pato padeda dar ir audituotos valstybių narių metinės ataskaitos. Manyčiau, kad tuomet ateis laikas pergalvoti, kaip reiktų keisti darbus. Ačiū. Pirmininkas, prašau kalbėti labai trumpai, kadangi laikas baigėsi. Sodį. Tai Noriu priminti, kad pagal e, naują sutartį audito rūmai turi pateikti du patik patikinimus, vieną dėl sąskaitų, kitą dėl a, operacijų. Toliau sutartis jums suteikia galimybę atlikti įvertinimus pagal skirtingas veiklos rytis. Jūs teisingai sakote, reikia išlaikyti tos vertinimus pagal rytis, tačiau jūs ko nepadarėte, tai yra nedavėte vienos bendros nuomonės dėl operacijų. Ir čia ne Europos parlamento kažkoks tai reikalavimas, tai yra sutarties reikalavimas. Tre kandidati Ačiū ir da... Ačiū visiems trims kandidatams, o dabar vyks posėdis už uždarų durų, kur įvertinsime visus kandidatus.